Vyriausiosios įgaliotinės ūsnių reikalams ir saugumo politikai komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas dėl Kirgizijos. Ir iš karto sutikiu žodį komisijos nariai. Uh, much, pleased... Dėkuoju pirmininkė, man yra labai malonu kreiptis į Jūs ir kalbėti apie Kirgiziją. Kaip parlamento nariams yra puikiai žinoma, situacija Kirgizijoje vis dar yra labai įtempta ir labai nestabili. Uh, Žiniasklaida pastaruoju metu skiria labai daug dėmesio Kirgizijai bei politiniams įvykiams joje. Aš padariau du politinius pareiškimus balandžio 7 ir 8 dienomis. Vadovauja, delegacija vadovavimo Piero Morelio taip pat nuvyko į Kirgiziją. E, SBO, Junktinių tautų bei Europos Sąjungos misija pradėjo darbą Kirgizijoje ir dirbs tenai tol, kol bus įspręstos e, Kirgizijos politinės problemos. Vakar aš bendravau su SBO e, pirmininku, kuris šiuo metu lankosi Kirgizijoje ir jis man pasakė, kad jis sieks pasiekti visų užsibrieštų tikslų. Manoma, kad prezidento išvykimas iš šalies uh, šiek tiek nuslopins įtampą. Svarbiausia yra tai, kad mes turime siekti, kad būtų atkurtas stabilumas bei viešoji tvarka. Mes žinome iš pranešimo, kad penki žmonės žuvo e, e, per e, sukilimus Biškeke. Ir todėl mes turime suvokti, kad mūsų prioritetas yra atkurti viešąją tvarką. Žmonėms Kirgizijoje turi būti leista gyventi normaliai, nei be baimės. Kitas klausimas yra laikinoji vyriausybė, nepaisant to, kad prezidentas Bekijevas oficialiai atsistatydino. Laikinoji vyriausybė turi nuspręsti, kaip galima būtų sugrįžti prie teisės viršinybės principo bei uh, uh, normalios situacijos naujoji e, konstitucijos, e, naujoji konstitucija turi būti parengta, ji turi būti pateikta e, žmonėms referendumo metu. Ir mums yra svarbiausia užtikrinti, kad konstituci... reformuojant konstituciją galėtų dalyvauti visi Kirgizijos piliečiai ir visų politinių partijų atstovai. Ir tik po to konstitucijos projektas galėtų būti pateiktas referendumui. Ir aš tikiuosi, kad e, per kelias, e, kelias dienas mes galėsime pasiekti realios pažangos. Jei laikinoji vyriausybė iš tikrųjų greitai e, sugrįž į demokratinių šalių šeimą, todėl to mes, tuomet mes galėsime ją paremti techniškai ir e, politiškai. Mes norime ją paskatinti. E, toliau tobulinti teisės aktus bei vykdyti konstitucinę reformą, nes žinome, kad praeitis metais vyko prezidento rinkimai ir dar daug ką galima būtų nuveikti. Kartu su SBO mes e, e, dirbsime stebėdami, kaip, e, kaip yra rengiamasi rinkimams bei kaip šie rinkimai vyks, taip kad ši šalis galėtų sugrįžti prie normalaus gyvenimo. Be abejo, kirgizijai reikia mūsų paramos ir mes netrukus stengsime padėti Kirgizijai spręsti e, humanitarnės problemas, kurios iškilo pastaruoju metu. Anot Raudonojo kryžiaus bei uh, kitų nevyriausybinio organizacijų humanitarnės pagalbos poreikiai uh, Kirgizijoje nėra labai dideli. Mes ir Tačiau mes ir toliau teiksime pagalbą Kirgizijai, ypač švietimo, skurdo mažinimo bei žmogaus teisų e, pagarbos sritise. Pastarų savaičių įvykiai parodė, jog būtina reikalauti teisingumo bei atsakomybės. Daugiau nei 80 žmonių žuvo dėl uh, e, biškėkiai vykusių susišaudimų. Mes turime išsiaiškinti, kas įvyko, kas už tai yra atsakingas ir ką galima būtų padaryti, kad, ateit, kad užkirstume kelią panašiems įvykiams ateityje. Be abejo, visi, visi suvokime, kad Kirgizija turi taip pat gyveninti socialinės ir, ir ekonominės reformas. Jei tai nebus padaryta, tuomet poli, šią šalį, šią šalį susidės su dar didesniu politiniu nestabilumu. Pirmadienį aš e, svarstysiu su ministrais, kokiame politinėme formate ES galėtų prisidėti prie pagalbos teikimo Kirgistanui. Ir man be abejo bus labai įdomu išgirsti Europos parlamento narių nuomonę šiuo klausimu. Dėkuoju. Primintam ponas Brokas. Pone vicepirmininkė, gerbiami kolegas, Dėkoju už tai, kad įvertinate padėtį. Ir manau, kad e, padėtis vertina teisinga. Tai yra, pirmiausia, reikia bandyti atkurti tvarką, užtikrinti, kad būtų apsaugotas žmogaus gyvybės ir toliau remti šių pagrindų tęstis darbus. Na, jūs ir paskutinėje pastaboje labai aiškiai pasakėte, kad. E, reikia rūpintis ir ekonominė bei socialinė raida, raida nes tai yra politinio stabilumo laidas. Ir tai aišku reiškia, kad reikia spręsti lygybės e, ar lyčių lygybės klausimus, e, kuriuos neretai pakerta korupcija. Ir tai buvo vienas iš sumaišties, viena iš sumaišties priežasčių. Turime suvokti, kad šios šalis yra labai nestabilios. Ir todėl mes pirmiausia turėtume stengtis užtikrinti padėties stabilizavimą ir tokiu būdu stiprinti valstybę besiriminančią teisinės valstybės ir demokratijos principais. Nes tiesą sakant, visas šis regionas turi tokią didelę strateginę svarbą mums, ne vien tik dėl energijos šaltinių šiame regione, bet ir apskritai, jeigu pažvelgsime E, kokios yra pagrindinės religinės pakraipos e, daugumoje e, tų buvusių centrinės Azijos sovietinių respublikų. Ir jeigu mes tai pamestume iš akių, tai būtų katastrofiška. Todėl manau, kad reikia steigti pagalbą šiom šalims, kad būtų išvengta tokių tendencijų ir pak sumaišties, tai atitiktų mūsų interesus, nebūtų vien tik tais samarietiška pagalba. Be to ir didžiosios kaiminės regione taip pat turėtų prisimti nemažai atsakomybės ir neturėtų pasinaudoti šių valstybių silpnybę tam, kad galėtų išplėsti savo įtaką, kaip kad seniau. Dėkoju. Dėkoju ponui Brokui ir dabar uh, žodis ponui Svobodai. Tris minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ypatingai galiotinė. Dėkuoju už pateiktą ataskaitą. Na taip, diktatorius yra nuverčiamas arba, tarkim, prezidentas elgitisi kaip diktatorius. Na, po to, kai jie nuverčiami, džiaugiamasi demokratija, o po to vėl viskas iš karto grįžta į buvusias vėžes. Taigi, tiesą sakant, sudaro įspūdis, kad demokratija trumpai buvo atkurta tam, kad e, prezidento sunus ar šiaip koks nors atimas giminaitis galėtų pasinaudoti privilegijuotą padėtimi. Man atrodo, kad e, panešint par... pasirinko kiek kitokią poziciją. Ir tiesą sakant, mums reikalingi įrodymai. Jeigu norime, kad dabar ir iš tikrųjų reikia padėti žmonėms regione ir tikimės, kad dabartinis prezidentas nebandys sėti daugiau nesantaikos, o priešingai, kad jis bandys išeivijoje gyventi ramiai ir tokiu būdu Kirgizijos žmonėms duos šansą uh, eiti demokratijos keliu. Tačiau dėja, tai vyksta ne vien tik tais Kirgizijoje, bet ir kitose šalyse, kur uh, vyksta panašus dalykai. Na, mes e, linkime Kazakstanui daug sėkmės, e, bet e, padėtis Kazakstane nėra tokia gera, panašiai kaip ir Uzbekistane. Taigi mes galime padėti jiems žengti demokratijos keliu, tačiau negalime jų nuvesti tenais už rankos. Taigi, manau, kad turėsime ir atidžiau sekti padėti regione, nes kaip minėjo kolega, tik iš tikrųjų šis regionas yra problematiškas, ponas Morelis dirba gerai, ypatingasis įgaliotinis taip pat. Ir norėčiau čia priminti uh, Vokietijos pirmininkavimą ir tuomet ponas uh, e, Steinmaris buvo parengęs Vidrinės Azijos strategiją, kuri buvo labai visapusiška, todėl labai norėčiau paraginti prisiminti ir sugrįžti prie šios strategijos, nes tikrai ši strategija skirta stabilumui atkurti regione. Tai nėra vien tik tais energijos tiekimo užtikrinimo klausimas, tai yra iš tiesų e, politinio stabilumo regione artimam Afganistanui klausimas. Ir iš tikrųjų padėtis yra nestabili, problemiška. O tai taip pat, aišku, ir žmoniškumo klausimas, nes tai, kas dabar ten vyksta, neturėtų kartotis. Na, galbūt mums reikia naujos Vidrinės Azijos strategijos, kurioje būtų atitinkamo ekonominių, e, strateginių, energetinių aspektų, taip pat ir žmogaus teisės strategijų. Ir vėlgi norėčiau priminti pano Štainmario ankstesnę Vidrinės Azijos strategiją ir galbūt pasinaudoti ją naujų pagrindų impulsams. Rinaldi per du minutį. Ačiū ponai Salvadai, ponas Rinaldi, dviem minutėm. Pirmininkė, kolegos, vyriausiai galiotinė. Tai mm, puikus puslapis Kirgizų uh, epinė istorija, kuri gal 20 kartų ilgesnė nei Odisėja. Uh, Kirgizijos žmonės kentėjo nuo išorės agresijų. Buvo bandama ab, apginti mm, kapus, dabar pasakyta, kad ant kapėje turi būti parašyta a, a, ne didvyrio pavardė, o žmonos pavardė. A, Aš patarčiau vyriausiai įgaliotiniai būti atsargiai, bet elgtis konstruktyviai su laikinąją vyriausybę. Ji taip pat turi rimtai galvoti apie visą eilę reforminių priemonių. Reikalingas ne vien tik tai tarptautinis tyrimo komitetas, reikia ne vien tik tai aiškaus kelio gairių plano, kad būtų sugrįžta prie demokratinio valdymo, kadangi laikinoje vyriausybė nėra o, kaip po tokia demokratiškai išrinkta, turi būti, mm, aišku, balsavimas bet, ir, ir rinkimai, bet, aišku, reikia užtikrinti, kad būtų panaikinta korupcija, kad būtų teismų situacija išspręsta priedo. Mes turime atsisakyti turime užtikrinti, kad būtų atsisakyta toje šalyje milžiniškos biurokratijos, milžiniško um, valstybės tarnybos mechanizmo, kuris dar egzistuoja toje valstybėje. Reikalinga ES centrinės ašies politiką. Juk mes nenorime, kad tos valstybės, kurios gyvena tame regione, galų gale uždustų uh, Rusijos glėbyje. Ačiū, pana Rinaldi, pana Lunačiak. Dėkuoju, pana pirmininkė, pana vicepirmininkė, ypatingoji galiotinė. Na, girdėjome, kad tas viltis 2005 metais nepasiteisino. Na, tuo metu buvo tikėtasi, kad naujasis prezidentas atsižvelgs į visuomenės lūkesčius, vadovadomis demokratiniais principais, tačiau dabar padėtis parodė, kad taip neatsitiko ir jam nutiko taip, kaip jo pirmtakui. Na ir manau, kad ES dabar turėtų daryti didelę įtaką, daryti žingsnius. Tai privalome daryti. Pone Ashton, jūs minėjote ir tam, prita, tam labai pritariu, kad ypatingas įsigaliotinis Morelis buvo išsiustas į regioną, tai iš tikrųjų prasminga ir naudinga. Manau, kad labai būtina, kad dabar ir taryboje bus peržiūrėta vidurinės Azijos strategija tam, kad jų galim, galėt, kad duoti naudos. Taigi norėčiau dabar paklausti, kaip norėtumėte prisidėti prie to, kad uh, konstitucijos procesas būtų visapusiškesnis ir labiau trauktų visus žmonės ir būtų atsižvelgta į jų interesus, labai svarbu, kad ši šalis pasirinktų bendradarbiavimo, o ne konfrontacijos kelią. Ir ne tik ši šalis, bet ir visas regionas, nes tai iš tiesų lems šio regiono ateitį. Dėkuoju poniai Lunačiak. Ir dabar ponia Viržat. Pirmininkė, E, Vicepirmininkė, mėly kolegos, aišku, kad situacija Kirgizijoje yra ypač nestabili, tačiau ši e, valstybė mm, bent jau iki šiol buvo viena iš atviriausių demokratinių institucijų prasme. 2005 metais, aiškiai, e, ta, tos viltis dar labiau sustiprėjo gaila, kad um, prezidentas Bakievas nepateisino piliečių lūkesčių nežiūri, iš tikrųjų į valstybę pažvelgia kaip į savo šeimą, kaip savo e, nuosavą kišenę ir paneigtos visos ir piliečių, plačiosios visuomenės žurnalistų teisės, tai yra tų, kurie sumokėjo už tai skaudžią kainą. Laikinoji vyriausybė buvo sudaryta balandžio 7 dieną, bet panašu, kad ponas Bakievas, nors ir palikęs šalį, neatsisako nu, savo įtakos. Vakar šalies pietuose ir aplink sostinė įvyko naujos reušės. E, gerbiama e, vyriausiai galiotinė, ši valstybė yra labai svarbi strategiškai, ne vien tik e, iš karinio požio taško. Taigi čia ne, negalima leisti, kad čia didžiosios valstybės žaistų kaip savo pratybų laukia. Tikrai ne visuomet matėme, kad tame regione ES būtų tinkamai atstovaujama. Nu, tikrai komisijos atstovavimas dar nelik dažnai per kukulus yra. Ir toje valstybėje, kad būtų galima įtikinti įtikinti šią šalį, kur reikia linkti. O dabar pažiūrėkime JAV, e, tarkim, poziciją ar Rusijos poziciją ir, ir SBO situaciją. O vyriausiai galiotinė, jūs turite prioritetą skirti teisinės valstybės atkūrimui. Turi būti pasirūpinta, kad, e, kaip jau kiti kolegos pasakė, kad būtų parengta tikra strategija šiam pasaulio regionui. Mes turime padėti šiai valstybei įveikti skurdą. 40 60 procentų gyventojų yra vis dar žemiau skurdo lygio, skurdo ribos. Turime paskatinti ekonomikos augimą toje valstybėje, ypač švietimo, sveikatos priežiūros srityje, bet taip pat ir užtikrinant vandens tiekimą, kas yra labai svarbu tame regione. Mes taip pat turime paremti demokratiją ir žmogaus teisų gynimą. Šiandien tai yra ypatingai skubu ir svarbu. Gerbiama komisarė, jūsų dalyvavimas ten galėtų sutrukdyti tai šaliai sugrįžti prie autoritarinio režimo integ... ir labai svarbu galvoti apie tai, kad e, kirgizai vėl įgytų pasitikėjimą demokratiją. Tai bus raktas į šios valstybės Kirgizijos ateitį ir jos vaidmenį šiame regione. Parola, onorevole Provera, per un minuto. Ačiū. Dabar ponas Praver vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Situacija Kirgizijoje yra labai svarbi Centrinės Azijos stabilumui. Tai yra regionas, kuris yra labai svarbus ES, galvojant apie gamtinių išteklių tiekimą, energiją. Aišku, kad dabar reikia galvoti apie e, tokių sąlygų atkūrimą, kur būtų galima vėl sugrįžti prie demokratinio valdymo pagal vietinės sąlygas, kad būtų e, teisėtai išrinkta valdžia. Reikia kovoti su ginklų kontrabandą, nes kyla labai didelis pavojus dėl terorizmo plėtojimuose tame regione. ES kartu su SBO galėtų prisidėti prie valstybė, šios valstybės sugrįžimo prie stabilios valdžios, netokios korumpuotos valdžios. Labai svarbu, aišku, ne tiek um, parlamento sudarimas ar konstitucija, kiek tikrai demokratinis šalies augimas ir piliečių teisių platus įtvirtinimas visoje visuomenėje. Aišku, kad toje šalyje dar ilgai reikės mūsų pagalbos ir įsikišimo. Pone Vaidarė, dviems minutėms dėkuoju. Pirminkė, gerbėjai kolegos, praeitą savaitę sukilimai Kirgizijoje sukėlė politinę ir teisminę e, krizę. Teismai buvo uh, išvaikyti, o laikino vyriausybė dar nesugeba tinkamai dirbti. Ponas Bakėjevas oficialiai pareiškė, kad jo atsistatydinimo pareiškimas buvo suklastotas ir jis iš tikrųjų nesistatydino. Akivaizdu, kad e, kai kurios grupuotės tengiasi perimti vadovavimą kai kuriuose regionuose. Ir dėl to uh, žmonės baiminasi, kad gali kilti uh, uh, smurto dėl etninių priežasčių apraiškų. Saugumas ir ES piliečių interesai šioje šalyje dar nėra užtikrinti. Kirgizijos vyriausybė yra nepajėgi šiuo metu spręsti šias problemas. Vyriausiai galiotinė paskelbė du pareiškimus, kuriuose išsakė savo susirūpinimą dėl dabartinės situacijos. Tačiau mums reikia konkretesnių praktinių priemonių. Labai svarbu yra, kad ES išsakytų aiškę poziciją dėl situacijos Kirgizijoje, kuri strategiškai yra labai svarbi. Mūsų dalyvavimas šiam regione turėtų būti stipresnis ir tą turime daryti bendradarbiaudami su jungtinėmis tautomis ir ESBO kartu turėtume ginti Kirgizijos piliečių teisės, kurie šiuo metu, nes šiuo metu jie patys yra nepajėgus apsaugoti nei savęs, nei savo nusavybės. Taip pat labai svarbu yra ištirti, dėl kokių priežasčių kilo sukilimai ir žmonių nepasitenkinimas. Prieš skiriant bet kokią finansinę ar kitokią paramą Kirgizijai, reikėtų taip pat uh, įvertinti, kas iš tikrųjų joje įvyko, Kirgizijoje įvyko. Dėl labai neaiškios, uh, nesuderintos strategijos mes galime pakengti ES interesams e, bei uh, įvaizdžiui regione bei visame pasaulyje. Dėkuoju. Kolega, la parola per. Toliau suteikiu žodį dviems minutėms ponui Teokarus. Ačiū pirmininkė. Pone Ašton. Kirgizija yra nepriklausoma jau 20 metų ir per tuos metus šalį valdė vairūs režimai, tačiau vargu ar galime būtų bent kurį iš jų įvardinti kaip demokratišką režimą. Aš asmeniškai, dirbdamas įvairiuose komitetuose, jau kuris laikas domiuosi padėtimi Kirgizijoje. Ir aš galiu pasakyti, kad tie asmenys, kurie šalį valdė iki sukilimo, sukilimo ir tie, kurie perėmė valdžią uh, sukilimo metu, iš esmės yra uh, žmonės iš to paties katilo. Netrukus e, šalyje gali kilti pilietinis karas. Kirgizijos žmonės e, yra taikus. Nemažai kas iš jūsų yra tikriausiai skaitęs Čingizo Atmatovo kūrinius. Beje, jis nesnei lankėsi Briuselėje. Ir e, todėl tikiuosi, kad jums yra žinoma, kad dėl neligybės bei pernelik prastos ūkio būklės uh, šalyje gali kilti visiškas sumaištis ir gali rastis tinkama dirba terorizmui. SBO pirmininkas, kuris šiuo metu lankosi Kirgizijoje, nelabai ką dar sugebėjo nuveikti, siekdamas atkurti taiką. Humanitarinė krizė gilėja ir turime pasakyti, kad e, pastaraisiais metais e, demokratinės institucijos taip pat nebuvo sukurtos Kirgi, e, Kirgizijoje, o žmonės gyvena žemiaus skurdo ribos. Todėl taryba ir komisija turėtų imtis papildomų priemonių tam, kad padėtų šiai šaliai. Mes turime iš naujo peržiūrėti ES strategiją Kirgizijos atžvilgių. O Europos parlamentas bei, e, turi stebėti, kaip veikia demokratinės institucijos e, šalyje, bei skirti ypatingą dėmesį švietimui. Akivaizdu, kad šiuo metu iškilo didžiulė grėsmė stabilumui visame regione. ES nori palaikyti taiką visame regione, todėl turime imtis veiksmų netidėliodami. Kojo dabar periname prie procedūros, prašau žodžio. Ir pirmiausia suteikiu žodį ponui Basesku deosebit de îngrijorătoare. Această... Dėkoju, situacija Kirgizijoje neramina mus visus. Kirgizija užima strateginę padėtį Vidurio Azijoje, bet to jos teritorijoje yra ir Amerikos karinių bazių, kurios e, vadina svarbu vaidmenį e, vykdant įvairias operacijas Afganistane. Žinome, kad e, Šioje šalyje žmonės yra nepaisoma žmogaus teisų ir todėl Kirgizijos valdžia turi imti skubių priemonių tam, kad atkurtų e, stabilumą. Vakar, pavyzdžiui, vyko e, susirėmimas tarp kirgizų, rusų bei kitų etinių mažumų atstovų, bei turkų e, Kirgizijoje. Ypatingą dėmesį turime skirti konfliktui, kuris įsiplėskė Kirgizijoje ir skirti e, dar labiau dėmesio humanitarniai padėčiai. Dėkuoju, ponė Basiesko, toliau Ivo Baigal. Ešton, mi smo tukaj, da govorimo o zaskrbljujočih dogodkih. Pone Ešton, mes šiandien kalbame apie įvykius Kirgizijoje darome tai pirmiausia tam, kad galėtume prisidėti prie padėties e, stabilizavimo šioje šalyje. ES vaidmuo gali būti svarbus. Tačiau akivaizdu, kad labai svarbu yra suvokti, jog negalime pamiršti Kirgizijos. Nes e, šioje šalyje iškilo grėsmė e, žmonių gyvybei. Maroko Maroko pilietė, e, kuri atsidūrė kalėjime Kirgizijoje, e, reikalauja skubaus dėmesio. Dėkuoju, žodį suteiksiu visiems, kas nori pasisakyti, jūs tiesiog turite palaukti savo eilės. Ponas Tanok. Pirmininkė, šie įvykiai Baškekė iš tikrųjų yra labai neraminantis, ypač prisimant tulpių revoliuciją, kuomet prezidentas um, Bakijevas pažadėjo demokratiją, o tuo tarpu nepotizmas toliau stiprėjo. Kirgizija um, labai svarbi šalis Centrinėje Azijoje ir ypač atsižvelgiant į radikalos islamizmo stiprėjimą, aišku, kad mūsų indėlis turi būti labai sustiprinta šiame regione. Otombaevo e, vyriausybė e, dabar suformuota ir aiškiai matome ryšių su Rusija, kuri paremė um, šio režimo nuvertimą. Vungajeva dirbo ir su jungtėmis tautomis ir žino, kaip Ir tai žino, kaip veikia visos tarptautinės institucijos. Aš manau, kad turi būti skubiai imtasi veiksmų. Parola all'onorevole Boris. Boris. Szanowna Pani Przewodnicząca, e, po pięciu latach po tulipanowej rewolucji, po ustąpieniu prezydenta Lajewa, sytuacja tym razem. Pirmininkė, praėjus penkeriems metams po tulpių revoliucijos įvyko kita, tik jau krūvina revoliucija. Be viso nepotizmo, korupcijos, įstatymo viršenybės nebuvimo šalis dar yra ir baisioje ekonominėje situacijoje. Aš manau, būtų naudinga išgirsti Pierre Morelio um, ataskaitą apie situaciją Kirgistane. Kirgistanas yra Rusijos įtakos zonoje. Visuomet taip pat jame buvo ir JAV karinė bazė. Tai aš manau, kad čia ES vaidmuo yra labai svarbus stiprinant demokratiją, užtikrinant šalies vidaus saugumą. 80 žuvusių žmonių. Tai rimta situacija. Linkiu Jums sėkmės sprendžiant tą klausimą. Ačiū, ponai Boris Pas, prėda. Kur man beig baig. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponas Bakyvas nebuvo nei pirmasis, nei paskutinis politinis vadovas, kuris nuvylė mus, kuris nuvylė savo žmonės, kuris elgėsi kaip diktatorius, nors iš pradžių jis savo tautį teikė vilčių. Iš pradžių, kai jis atėjo valdžią, turėjome optimizmo, kad bus stiprinama demokratija, tačiau taip nesitiko ir paaiškinimas yra labai aiškus. Nėra demokratinio stabilumo ir kai jo trūksta, tuomet nu, nuvilia politikai, bujoja korupcija, pažeidžiamas žmogaus teisės ir be to situacija sunkina ir tai, kad Kirgizijoje yra tiek Amerikos, tiek ir Rusijos e, karinių bazių. Taigi dabar manau, kad svarbiausia būtų stiprinti institucijas ir reikalingas visapusiškas politinių jėgų konsensusas. Kol jo nebus, tuomet nebus įmanoma sustabdyti smurto praaiškų, apie kurias kalbėjo ponia Ashton. Tikrai smurto apraiškos labai baisios ir todėl reikia rasti sprendimus tam, kad būtų nutrauktas smurtas, nes kitaip negalėsime, nutrauk, ne, negalėsime stiprinti ir stabilizuoti padėto, padėties. Pone Ešton, na iš tikrųjų padėtis Kirgizijoje labai verčia susirūpinti, juolap jeigu prisiminsime tai, ką sakė ankstesnis užsienio reikalų ministras, jis minėjo, kad padėtis kad ši, ši šalis vis labiau artėja prie Rusijos federacijos muitų ir ekonominės sąjungos tiesą sakant, Rusija norėjo padėti pabėgti buvusiam prezidentui Bakavui tam, kad jis galėtų išvykti savo šalies. Šalis maža 3 milijonai gyventojų, tačiau ji yra labai svarbi strateginių požiūrių, nes čia yra tiek JAV, tiek ir Rusijos karinių bazių. Ir dabar visos kaiminės šalis mato ir naują atsiverinti šansą. Mes ES turime prisidėti prie to, kad būtų padėti išvengti pilietinio karo, turėtume padėti žengti šiai šaliai demokratijos keliu um, ir sukurti stabilės struktūras per ateinančius šešis mėnesius. Pone Ašten minėjo, kad mes čia galime nešti savo indėlį dviem būdais, pavyzdžiui, diplomatiniu keliu, tačiau, kaip ir minėjo pati ponė Ašten, uh, teikiant labai konkrečią materialinę pagalbą. Ir tokiu būdu galėsime parodyti, kad sugebėme reaguoti greitai, padėti anksti ir tokiu būdu galėtume padėti sušvelninti socialinę įtampą. Manau, kad tai būtų tarsi išbandymas ES, jeigu sugebėsime pademonstruoti, kad būsime matomi Kirgizijoje. Dėkuoju, sako pirmininkas, ir prašau ateitie kalbėti kiek lėčiau, tam, kad galėtų jūs išversti, išversti vertėjai. Dėkuoju. Ir dabar ponas Obermaieris. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kai 10-20 pradžioje griuvo Sovietų sąjunga, kai kurie tikėjo, kad naujas demokratinės šalis pačias sugebės žengti demokratijos keliu, tačiau dabar joms tenka įveikti uh, E, sovietinį balastą ir tai kartais yra tikrai labai nelengva. Juolab, kad e, būtent todėl šiose šalise kyla tiek daug kultūrinių ir kitų fliktų. Demokratija neatsiranda pati savaime. Pasak gandų, e, snaiperiai biškėkė šaudė į žmonių minę. Ir tai buvo samdyti tadžikai, kurie tai darė. Ir dabar ši situacija gali sukelti grėsmę stabilumą visoje Vidurinėje Azijoje. ES turi prisidėti prie stabilumo e, šioje šalyje ir visame regione didinimo. Ir e, tiesą sakant, karinių dalinių siuntimas būtų netinkamas būdas. Aš manau, kad teisingiausia būtų teikti ekonominę pagalbą, taip pat e, prioritetas turėtų būti kova su korupcija, kartu dalyvaujant ir bendradarbiaujant vietos valdžios institucijams. Tik tais tokiu būdu demokratija vidurinė Azija turės tikrai šansą. Ačiū. Parola ora l'onorevole Benarat. Benarat Atton. Benarat Atton. Si, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos. Europos projektas yra labai įdomus. Tai um, elektroninė biblioteka, kuri leis atskleisti mūsų kultūros įvairovę, turtingumą. Ir įvairios valstybės turi dalyvauti šiame projekte. Tai labai svarbu jos sėkmiai, nes kalbame apie pagrindinės teises, pagrindinės vertybės, tai yra kalbų, kultūrų įvairovę. Tačiau jeigu žiūrime į Afrikos kontinentą, matome, koks yra o, vergovės palikimas. Reikia galvoti apie kompensaciją ir ne vien tik tai finansinę. Tačiau mes galime per įvairius Europos projektus prisidėti prie šio žemynų kultūros žodinio paveldo išsaugojimo. E, Afrikoje Jeigu miršta senolis, tai tarsi sudega visa biblioteka. Labai svarbu, kad e, žo, tokį žodį paveldą kaupia etnologai, kiti mokslininkai ir na, dabar galės bibliotekoje pateikti visus, visą tai, kas yra sukaupta. Tai prisidėtų prie visos žmonijos kultūros įvairovės išsaugojimo. Tai yra to, kas mums visiems yra labai brangu. Kolega, diamo ora la parola per le conclusioni. Ačiū. Dabar baroninė Ešton suteiksiu žodį. Vyriausiai galiotinė komisijos vicepirmininkė tars apibendrinančius žodžius. Gaila, ekrane mes matome tik tai jūsų pareigų dalį nurodytą, nes baronienė Aštant yra ir vyriausiai galiotinė, ir komisijos vicepirmininkė. Ačiū pirmininkė, šiandien sėdžiu komisijos pusėje. Taip, aš Pasistengsiu per skirtą trumpą laiką, kaip galima daugiau jūsų pastabų pakomentuoti. Ponas Brokas, ponas Tanokas, kiti kalbėjote apie tai, kad ši Centrinės Azijos šalis yra labai neturtinga ir aišku, kad ji gauna daugiausiai ES pagalbos vienam gyventojui. Aš sutinku, kad socialinis, ekonominis vystimasis yra labai svarbi mūsų renktinos strategijos dalis. Ponas Svoboda taip pat kalbėjo apie tai, kaip svarbu yra užtikrinti užtikrinti, kad um, būtų vykdomos tikros politinės reformos. Mes glaudžius ryšius palaikome su jungtinėmis tautomis ESBO. Mm, visi tie, kas buvo tame regione, um, nekarta pabrėžė, kad labai svarbu kalbėti visų pirma apie reformas. Tai bus visako esmė šiame regione. Mes turime, aišku, atidžiai uh, e, svarsyti šios klausimus. Reikia galvoti apie Centrinės Azijos strategijos peržiūrą, bet aš žiūrėsiu į šį klausimą iš išorės veiksmų tarnybos e, požiūrio taško. Ką mes turėtumėm padaryti, kad tarybos ir komisijos pagalbos elementai būtų apjungti. Uh, Teisingai sakėte, kad reikia mm, elgtis atsargiai, bet konstruktyviai. Aš mm, pritarsiu daugeliu parlamento narių, kurie pasakė, kaip svarbu užtikrinti įstatymo viršienybę. Visa tai, ką mes darysime ateityje šioje šalyje, bus būtent sutelkta į įstatymo viršienybės užtikrinimą, teisinės sistemos veikimą. Um, politinės konstitucinės reformos vykdymą. Toliau buvo kalbama apie rinkimus. Man atrodo, kad e, mano briefinge buvo parašyta, kad tikrai iš esmės toli neprilyksta o, tų tarptautinių standartų. Kalbėjote apie politinės reformas įstatymo viršenybės teismų veikimą. O, labai svarbu, kad ir iš ekonominio požio taško viskas tinkamai veiktų. Ir e, iš tikrųjų, kai eina kalba apie e, tokią šalį, kur yra turtinga vandens, kuri te, aprūpina kitas šalis van, vanden, vandeniu, mes e, jau daug metų vis kalbėjome apie tai, kaip svarbu yra um, tinkamos programos vandens tiekimo srityje. Mes sugrįšime vėl prie tų klausimų, kad būtų viskas parengta ir įgyvendinama. Tai tokie yra elementai, kurie tikrai bus įtraukti į mūsų darbus. Manau, kad e, tikrai teisingai m, mm, yra daug mūsų atstovavimo tame, dalyvavimo tame regione. Pierre Morales ten e, nuolat dirba. AFET e, komitetą balandžio 27 dieną informuosiu apie tai, kokia yra naujausia situacija. Mes nuolat rengiame briefingo dokumentus, kas kelias kelias valandas jas perteikime, nulat palaikome ryšius taip pat ir su kolegomis. Taigi, iš tikrųjų, mūsų dalyvavimas tame regione yra didelis ir aš labai sveikinu Pierą Moralės, kad jis taip intensyviai ten dirba. Tikrai, aišku, mūsų dalyvavimas yra labai svarbus. Mes turime sugebėti išspręsti tokius klausimus, kaip Madera kalbėjo, nestabilumas, įvairūs gandai, saugumo problemos. Taip, nekart apie tai kalbėjome, ką būtina padaryti. Žinoma, artimiausios kelios dienos bus labai svarbios. Aš manau, kad Europos parlamento nariai matys, jog mūsų darbai tikrai yra atsakingi. Kai kurie dabar formuojamos vyriausybės nariai yra vieni iš anksčiau buvusių žmogaus teisų gynėjų, kurių veikla buvo um, buvusio prezidento prispo, apribota. Ir Tikrai mes neturime jokių iliuzijų dėl situacijos toje šalyje. Manau, mes turime suteikti galimybę tai vyriausybei susiformuoti tinkamai, susitarti dėl politinių konstitucinių reformų, surenkti tuos rinkimus, kuriuos jie žada surenkti ir padaryti turime visą tai, kad padėtumėm jiems žengti į ateitį. Aš esu labai dėkinga už um, jūsų išsakytas pastabas ir mes toliau įgyvensim tą strategiją, kurią čia ir aptarėme. Dėkuoju poniai Ašton, vyriausiai įgaliotinė užsienio politikai bei komisijos visi pirmininkai. Toliau mūsų darbo tvarkiai yra ponios Ashton pareiškimas dėl ES ir Kanados aukščiausių lygio susitikimo. Aš norėčiau pranešti parlamento nariams, kad aš gavau tris rezoliucijos